artai ir socialinės teisės. Aš galiu Jūs patikinti, kad komisija toliau informuos apie naujausius pokščius Europos parlamentačių. Dėkoju, ponė komisarė Degucht. E, Buvo pateiktos dvi rezoliucijos, du rezoliucijų projektai. Vieną iš jų pateikė e, Tarptautinės priekybos komitetas ir kitą e, žaliųjų frakcija. Diskusijos baigtos, balsuosime rytoj 11.30 minučių. Ponios ir ponai, e, pagal darbo tvarkos taisyklių atitinkamą straipsnį nebuvo pateikta jokių pastabų dėl pateiktų e, pataisimų, todėl e, tie pataisimai įsigalioja. Toliau kitas darbo tvarkės punktas yra ES ir Taivano priekybiniai ryšiai. Visų pirma, norėčiau suteikti žodį ponui Kaspari, jis yra klausimo autorius. Prašau. Pone pirmininkė, gerbiami kolegos, e, dvišalių E, dvišalios priekybos apyvarta 2011 metais tarp ES ir Taivanio sudarė 40 milijardų eurų. Praėjusiais metais tie santykiai tapo dar investi, in, intensyves, intensyvesni. Iš tiesų, ES buvo labai aktyvi ir e, keletą mėnesių, jau prieš keletą mėnesių įsigaliojo ES ir Pietų Korejos susitarimas, pradėjome dėrėtis dėl ES ir Japonijos e, susitarimo, mes taip pat turime priekybinius ryšius su Kinija, juos kaip tik ką tik aptarėme, e, norime toliau intensyvinti tuos priekybinius ryšius su Kinija ir galima pasakyti, kad Azijos žemynė mes deramės ir su kitomis valstybėmis ir kol kas nebuvo galimybių pagerinti priekybinių ryšių su Taivanu. E, aišku, nebūtų prasmės, e, jeigu mes su Taivanu dėrėtumėmės tik dėl laisvos priekybos zonos. Manau, kad mes turėtume visi pamastyti, kaip mes galėtume ir toliau e, plėtoti gerus priekybinius ryšius su Taivanu, kaip galėtume juos gerinti, galbūt tą galėtume daryti E, e, intensyvindami prekybinius ryšius su e, tomis šalimis, kurios Taivano kaimynės. Ir galbūt mūsų ES įmonės Taivane galėtų veikti aktyviau, kad ES investuotojai taptų E, svarbiausi investuotojai Taivane. Taigi, e, atsižvelgdami į tai, turėtume pagalvoti, kaip galėtume gilinti ryšius su Taivanu. Ir norėčiau paklausti e, Europos komisijos, kaip ji vertina ES prekybos santykius su Taivanu, kaip ji žada toliau gerinti prekybos santykius su Taivanu, atsižvelgiant į mano aprašytą situaciją ir atsižvelgiant į tai, kad E, prasidėjo dėrybos su Kinija ir ką mes galėtume padaryti, kad, e, kad užtikrintume, kad Taivanas neprapulstame e, prekybinių santykių trikampyje. Todėl e, džiaugiuosi, kad šiandien iš karto po diskusijų dėl e, investicijų susitarimo su Kinija mes kalbame apie ES ir Taivano prekybos ryšius. Aš norėčiau padėkoti visoms frakcijoms, kad mes vieningai pateikėme šį klausimą, kad buvome vieningos nuomonės dėl to, kad reikia įtraukti šį klausimą į darbo atverkę. Tikiuosi, kad visi kartu pamastysime, kaip galima gerinti ES ryšius su Taivanu. Dėkoju, dabar suteiksiu žodį komisarui Degiucht. Much, uh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Kaspari, gerbiami parlamento nariai. Vos prieš porą metų Europos komisija atsakinėjo į klausimą žodžiu dėl ES Taivano e, santykių. Ir tai, kas buvo pasakyta dabar, tada, atsiprašau, tiesa yra ir šiandien. Tai yra viena didžiausių mūsų prekybinių partnerių. Ir e, šiandien tai yra pagal svarbą 23, Taivanas yra 23 prekybinė partnerė, nors ES yra didžiausia investuotoja Taivane. Apžvelgus pastarųjų 20 metų skaičius, e, priekybiniai santykiai plėtojosi e, aukštyn kylančią kreivę, kaip ir su Japonija bei kitomis šalimis tik e, dėl pastarosios ekonominės krizės e, šiek tiek, jie šiek tiek nukentėjo. E, palaikome dialogą su Taivanu, susitinkame porą kart per metus, svarstame fitosanitarijos klausimus, pavyzdžiui, aptariame bar, techninius barjerus priekybai, viešuos, viešųjų pirkimų klausimus, ryšių, farma, farmacijos pramonę dialoge e, akcentuojame netarifinius barjerus. Tai yra mūsų dialogo neatskiriama dalis. Tuose susitikimuose dažnai randame e, įvairių klausimų sprendimą, kol tie klausimai netapo kliūtimi investicijoms. Taip pat sprendžiame e, intelektinės nusavybės e, prie, ir kitų prekybinių srautų klausimus. Europos komisija palaiko santykius ir vykdo dėrybas ir su kitomis Azijos šalimis, e, Koreja, taip pat e, e, Japonija. Netrukus, kaip žinote, dėrėsime su Kinija ir Junktinėmis valstijomis, ką tik apie tai kalbėjome plenarnėme posėdėje. Tuo tarpu vykdome dabartinę darbo tvarkę ir ateis laikas, kuomet galėsime įvertinti santykius, prekybinius santykius su Taivanu, siekdami užtikrinti reikalingų užmojų siekius šiuose santykiuose. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė komisarė Degiuk. Dabar kalbėtojai frakcijų vardu. Pirmasis pasakys kolega Štasni, EPP frakcijos vardu. Thank you, Chairman, Commissioner. Ačiū komisijos nary, pirmininkė. Mm rezoliucija dėl prekybinių santykių pradžios su Taivanu yra tinkamas žingsnis stiprinant santykius su Taivanu ir ekonominėje ir kultūrinėje plotmėje. Per pastarosius 20 metų prekybiniai santykiai su Taivanu išaugo dvi, dvi gubai. Mūsų prekyba su šia šalimi 2011 viršijo 40 milijardų eurų ir net dabartinėmis e, rimtomis ir silpno augimo sąlygomis neišnaudojame e, potencialo, prekybos su Taivanu potencialo. Taivanas yra e, augančiai demokratiška valstybė, kuri gali daug ką pasiūlyti. Prieš keletą metų, kuomet prie, tarptautinės priekybos komitete argumentavau, kad mums reikia e, puoselėti intensyvesnius santykius su Taivanu, kad pasinaudotume tuo potencialu, komisija atsakė, nenorime būti pirmieji žinia aiški. ES e nenorėjo išprovokuoti Kinijos ir e, nenorėjo, kad e, pirmieji pasirašytume sutartį dėl tiesioginių užsienio investicijų su ta šalimi. O dabar Japonija, Junktinės valstijos, Nujoji Zelandija. E, ir kitos valstybės arba derasi su Taivanu dėl e, prekybos ir tiesioginių sutarčių arba jie jas pasirašė. Ar ES gali savo leisti atsilikti? Atsakymas į šį klausimą turėtų būti labai aiškus. Reikia siekti uh, užtikrinti naudos abiejų šalių piliečiams. Reikėtų prekybos ir investicijų sutarties tarp ES ir Taivano. Uh, ir pradėti dėrėtis dėl jos kiek įmanoma anksčiau, o ne vėliau. Ačiū. Dėkoju kolega Štasni, toliau kolega Morera. Žodis teikiamas vienai minutiai. Obrigado, prezident. Ačiū, ponė pirmininkė. Prekybos santykiai tarp ES ir Tailando e, neišnaudoja potencialo, nepaisant to, kad e, Mūsų dvišalė priekyba 12 kartų padidėjo per pastarąjį dešimtmetį. Taigi yra dvišalių priekybos santykių padidėjimo marža. Mes turėtume pasisakyti už santykių gilinimą. Tarptautinės priekybos komiteto rezoliucijoje akcentuojama galimybė pradėti dėrybas dėl investicijų sutarties. ES turėtų dėrėtis dėl investicijų sutarties ne tik su Kinija, bet ir su Taivanu. Reikėtų tokio pat susitarimo, atsižvelgiant į būtiniausius reikalavimus. ES turi pakankamai patirties pasirašant investicinius sustarimus. Aš suprantu raginimus, kad būtų abipusiai liberalizuotos galimybės patekti į rinką, kad būtų apsaugoti investuotojai. Tačiau jeigu pažvelgtume į prioritetus apibrieštus Europos komisijos 2010 metais komunikate dėl užsienio investicijų, pamatytume, kad nėra jokių priežasčių į darb... išbraukti Taivaną iš komisijos darbo atvarkės. Ačiū, ponė Moreira. Toliau ponas Kazakdimtis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai. Aš nenorėčiau kartoti visų skaičių, kurie apibrėžia mūsų prekybinius santykius su Taivanu. Visiškai aišku, kad mes atsiliekame nuo realaus mūsų ekonomikų santykių potencialo. Mes turime šiuos santykius gilinti, turime pasiremti jau dabar sukurtais gerais ekonominiais santykiais tarp partnerių pramonės raida, informacijos technologijų plėtra, ekologiškų energetikos plėtra atveria galimybių sukurti naujas darbo vietas. Tai yra sektoriai, kurie atneša papildomą vertę ir sukuria ekonomikos augimą abiejose šalise. Tuo pat metu mes turime pasakyti, kad dėl Taivano konstruktyvaus požiūrio mes jau galime pasira... buvo galima pasirašyti 31 dvišalį susitarimą, įskaitant ir su Japonija ir Kinija. Tai tik patvirtina, kad Taivanas yra pasirengęs sudaryti tokius pat susitarimus su kitais partneriais. Susitarimus, kurie yra pagristi e, PPO e, pasaulinės prekybos sistema Aš esu įsitikinęs, kad ateities prekybos sutarimas tarp ES ir Taivano padidins ES ekspertą 12 milijardų eurų per metus. Taigi, aš kreipiuosi į Europos komisiją, kad būtų išnaudotos šios galimybės ir būtų rastas pagrindas dėrėtis dvišalio susitarimo. Europos komisija neturėtų nuvertinti dvišalės naudos, uh, E, kurią atneštų būsimasis susitarimas su Taivanu. Aš esu įsitikinęs, kad Taivanas neturėtų atsilikinėti e, nuo pagrindinės Kinijos. Susitarimas duotų labai tvirtą signalą, rodantį, kad ES remia demokratiją, socialinį pluralizmą tokioje valstybėje kaip Taivanas. Dėkoju, kolega. Toliau pusantros minutės žodis tikimas kolegijai Keller. Vielen Dank. Dėkoju, ponė pirmininkė. Žalieji nemano, kad labai reikia skubėti. E, e, gerinti priekybos ryšius su Taivanu. ES įmonės jau investuoja Taivane, jos pagal investicijas netgi yra pirmoje vietoje. Todėl mes nemanome, kad čia reikia imti skubių veiksmų. Tačiau mes kaip Europos parlamentas nuolat kal, kal, kalbame apie tai, kad Europos komisija turi nustatyti prioritetus dėrėdamasi dėl priekybinių santykių ir turi nepamiršti čia taip pat personalo išteklių. Mes deramės su JAV, su Kanada, su Indija. Čia čia paminėjau tik keletą pavyzdžių. Matau, manau, kad mes, Europos parlamentas, atsidursime sudėtingoje situacijoje, jeigu nepasiliksime laiko panalizuoti e, tuos susitarimus ir stebėti jų po to, kai jie bus pasirašyti. Žalieji mano taip pat, kad yra lab, svarbu, kad mes nepamirštume santykių su Taivanu, ypač kuomet yra deramasi dėl investicijų susitarimo su Kinija. E, taip pat ES turi būti svarbu, kad būtų gerinami, gerinama Taivano situacija žmogaus teisų srityje, teisės viršenybės principo laikymasi. Mums yra labai svarbu e, gerinti dvišalių santykius ir šioje srityje, o kalbėti ne tik apie ekonominius ryšius. E, jeigu mes ska norime skatinti dialogą, tai tas dialogas turėtų susidėti ne tik iš prekybos ryšių. Dėkoju, kolegė Keller, toliau ponas Tenok pone pirmininke kaip europos parlamento ir taivano draugystės grupės pirmininkas aš jau daug metų raginu europos sąjungą visapusiškiau reaguoti į taivano finansinį dinamizmą ir inovatoriškumą o galutinė kaina yra visa apimantis ekonominio bendradarbiavimo sutarimas, kuris atneštų naudos abiems pusėms. Taivanas yra vienas iš ekonomikos stebuklų 21 amžiuje. Jis išniro iš kolonijinio paveldo ir tapo technologinių, novatoriškų, e, galingų objektų, kurį paiso visos e, pasaulio valstybės. Taivano gamyba nuo viskio iki e, dizainerių lagaminų ga, leidžia konkuruoti su senais ES gamintojais. Santykių su e, Taivanu stiprinimas yra naudingas ir jiems, ir mums. ES yra didelė tiesioginė užsienio investuotoja Taivane. Tai yra labai didelis pasiekimas, žinant, koks yra konkurencingumo lygis uh, kokia yra konkurencija tame žemynė ir e, kokie yra gyventojų skaičiai. Kinijos gyventojų skaičius yra 58 kartus didesnis negu Taivano, tačiau prekybos mastai su Kinija yra tik 11 kartų didesni negu su Taivanu. Dabartinė Taivano vyriausybė turėtų būti pasveikinta už dialogą su Pekinu, nes pastaraisiais metais e, buvo išgyventa daug trinties e, Taip pat Taivanas e, pademonstravo e, norą bendradarbiauti su Naujaja Zelandija, buvo pasirašytas sustarimas, nors yra valstybių, kurios jo nepripažįsta. ES turi užtikrinti laisvos prekybos perspektyvas ir Taivano demokratija negalėtų būti laikoma Kinijos liaudės Respublikos įkaitę. Mes turi, ES turime remti Taivano pastangas prasmingai dalyvauti tarptautinėse organizacijose, tokiuose kaip PSO ir e, IKEO. Ir be to, e, Taivanas yra vertingas ekonomikos partneris, kuris laikosi demokratijos ir teisės viršenybės principų. Ačiū. Dėkoju, kolega Tenok. Ar jūs atsakysite į kolegos Šolts klausimą? Ar atsakysite į kolegos Šolts klausimą? herr präsident! Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolega Tenok, norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. E, kaip Jūs e, vertinate vienos Kinijos, ES ir vienos Kinijos politiką? Manau, kad investicijos į Kiniją, e, investicijos Kinijoje Vienos Kinijos politika e, neglindžiama tik tai investicijomis e, e, Taiva, Taivano investicijos taip pat yra susijusios su e, atitinkamu, atitinkamu e, pelnu. Taigi, kaip Jūs vertinate šią staciją? Jūs, aišku, nesiklausėte mano pasisakymo, nes aš minėjau Naująją Zelandiją, kuri laikosi vienos Kinijos politikos, nepriklauso Taivano kaip nepriklausomos valstybės ir vis dėlto sudarė laisvos prekybos sutartį su ta teritorija. Taivanas priklauso PPO dauguma tos organizacijos narių nepriprašyta Taivano kaip nepriklausomos valstybės. Mes gyvename sudėtingų dviprasmybių pasaulyje. Taivanas yra demokratiška valstybė, jį puoselėja mūsų vertybės. Ir jeigu jūs nepri, nepripažįstate tos valstybės, vis tiek tai netrukdo jums prekiauti su ta šalimi. Ačiū. Dėkoju, kolega Tenok. Toliau kolega Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter als Nederlander ben ik mij bewust van. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kadangi esu iš Niderlandų, aš esu istoriškai tam tikrą prasme susijęs su Taivanu. E, aš prisimenu 7. 17 amžių, kai dabar mes kalbame apie ES e ir Taivano prekybinių ryšių e, gerinimą, tai prisimenu, kad prieš du metus taip pat vyko panašios diskusijos Europos parlamente. E, aš tada šioje salėje pasakiau, kad mes turėtume e, gerinti priekybinius ryšius ir dabar po dviejų metų galima pasakyti, kad nieko neįvyko. E, geresni ES ir Taivano priekybos santykiai yra galėtų būti mūsų nuoseklus e, tikslas. Mes turėtume gilinti ES ir Taivano santykius. Manau, kad tai pasitarnautų abiem šalims. Dėkuoju kolega Bel, dar toliau pusantros minutės žodis suteikiamas e, kolegai Golniš. Jis bus paskutinis kalbėtojas frakcijų vardu. E, Mielas kolega Belder, Mūsų kolegos iš Portugalijos jums pasakys turbūt, kad yra tam tokių prieštaravimų santykiuose su Taivanu. Ir e, Portugalai e, anksčiau negu, Niderland, negu Olandai pradėjo dirbti su Taivanu. 1949 metais Taivanas ištriko iš, e, komuniz, ištrūko iš komunizmo ir ten uh, uh, buvo uh, pradėtas e, klestintis valstybės tradicijų, kultūros, e, įpapročių e, augimas mes dabar matome, kad Taivano ekonomika labai ženkliai išaugo ir matome, kad konkurencija su Taivanu yra, būt, yra sveika, yra tarptautinių prekybos santykių neatskiriama dalis. Bet vis tik tai mes galime pamatyti, kad Taivanas kuria tam tikrą socialinį dumpingą lygnant su kai kuriomis valstybėmis. Ir e, matome, kad žemynė Kinija tapo e, kapitalistų cinikų rojumi. Aš manau, kad mes galėtumėm šio klausimu labai daug padiskutuoti, tačiau e, nereikia net dvėjoti, kad santykiai su Taivanu turi būti vykdomi oficialiai. E, Taivano žmonės ir e, didžiosios Kinijos žmonės e, yra kartu nusprendę, kad Kinija turi būti laisva, ne, abi šalis turi būti nepriklausomas ir žinia, kad netgi buvo pastumėtas Taivanas link jungtinių tautų subsidiarios organizacijos narystės. Dėkoju toliau e, kalbėtojai savo vardu, pirmoji kolega Andrikėnė. Ačiū. Komisijos nariai, kolegos, Taivane yra labai aktyviai auganti ekonomika, o Europos investuotojai dalyvauja visose to šalies ekonomikos sektoriuose. Daugybė įmonių yra sukūrę bendras įmonės su Taivano įmonėmis. Europiečiai yra investavę beveik 30 milijardų JAV dolerių Taivane ir dėl to europiečiai yra didžiausia e, užsienio investuotojų grupė Taivane, stambesnė už Japonijos ir JAV investuotojų e, grupę. Taip pat nemažai tų įmonių vykdo e, veiklą ir e, žeminėje Kinijoje tų įmonių veikla dažnai yra integruota subalansuota. Norėčiau pakalbėti apie politinį mūsų šiandienos diskusijos aspektą. Žinome, kokia yra sudėtinga Taivano tarptautinė padėtis. Tai, žinoma, atsiliepia ir jo prekybiniams santykiams. Taivanas yra demokratiška ir taiki šalis, todėl ji turėtų tapti e, globalėjančio ir vis labiau susijusio pasaulio dalimi. E, Taivano integracijos į pasaulio ekonomiką pagrindas yra ekonominis susitarimas tarp Kinijos ir Taivano, ECFA. Tai atskleidžia, kad Kinija jau de facto pripažino Taivano vaidmenį pasaulio ekonomikoje bei PPO ir taip pat jo svarbą Kinijai. Galiausiai Taivano e, vaidmuo pasaulinėje ekonomikoje pateisina glaudžius ES santykius su Taivanu. E, ECFA ES Korejos, ES Singapūro laisvos prekybos susitarimai reiškia, kad atėjo laikas ES Taivano prekybiniai sutarčiai. Ir Taivanui, ir ES būtų labai naudinga ne tik to, tolesnis prekybos augimas, bet ir trišalis trišalė prekyba tarp Taivano, ES ir Kinijos. Kiene, o Dėkoju kolegė Andrikinė, toliau ponas Kocolino. Po Japonijos ir Pietų Korejos e, mes dabar mes kalbėjome apie Kiniją ir dabar kalbame apie priekybos santykius su Taivanu. Mes turime priimti sprendimą. E, e, kalbant apie prekybinius ryšius ES su Taivanu, tai ta prekybos apyvarta e, padidėjo pastaruoju metu, nors e, dar neišnaudotas visas potencialas. Mūsų įmonės jau kurį laiką bando bando e, užmėgsti priekybos ryšius Taivane, tačiau trūksta e, kažkokių institucinių nuostatų. Politika atsilieka nuo įmonių. E, tai yra e, toks e, ūkio ir politikos e, fenomenas, todėl būtų labai svarbu daryti spaudimą, kad kiek įmanoma greičiau būtų pasirašyta investicijų sutartis ir kad būtų galima ryštingiau eiti priekybos ryšių gilinimo keliu. Manau, kad tai yra ES plėtros politikos dalis. Taip pat reikia E, pabrėžti demokratijos procesus Taivane. E, mes turėtume nepamiršti šios šalies ir manau, kad komisija turėtų būtent daryti viską, ką, gali, e, ką, ką gali, nes kad, kad būtų pagelinti Taivano, santykiai su Taivanu. Dėkoju toliau kolega Rinaldi, dėkoju ponė pirmininkė, ponė komisarė. Taivanas yra didžiulė. E, didžiulis ekonominis potencialas. E, buvo pasirašyti daug dvišalių susitarimų, įskaitant ir e, su e, Kinijos liaudės Respublika, bet kalbant apie Taivaną, jis yra demokratiškesnė šalis, ten galioja pluralizmo kultūra. Ir E, e, nemanau, kad derantis dėl investicijų susitarimo su Kinija reiktų pamiršti e, prekybinius ryšius tai, su Taivanu. Iš tiesų, Taivanas gamina aukštos kokybės produktus, taip pat yra daug pasiekęs technologijų srityje. Ir Taivanas taip pat yra šalis su. Uh, su savita kultūra ir Taivanas yra valstybė, kurios nepripažįsta ES, nors tai yra nepriklausoma šalis. Todėl e, čia yra tam tikra politinė pozicija, e, kuri paiso jėgų pasiskirstimo tame regione. Mes kalbame e, čia apie rinkas. Klais. Ačiū, ponas Klais. Ja, dank u, eh, voorzitter. Een handel... Labai ačiū, ponė pirmininkė. Prekybos susitarimas tarp ES ir Taivano yra labai reikšmingas. Per pastarosius 25 metus priekybiniai Tailando, Taivano ir ES santykiai labai išaugo. Tai rodo, kad Taivanas įgauna labai svarbę poziciją. E, jis nėra vertinamas e, kaip e, pigios darbo jėgos šaltinis, kaip kad Kinija yra. Taivanas yra demokratinė valstybė ir tą turime akcentuoti. Taivanas ir Kinija e, pradeda siekti susitarimo dėl prekybos. Turi būti įmanoma ir ES pradėti dėrėtis dėl panašaus susitarimo tai atneštų abipusės naudos. Prekybos susitarimai leistų Taivanui išplaukti iš e, demokratinės tuštumos. E, taip pat e, tai turi būti vertinama kaip signalas komunistiniai Kinijai. Jeigu pasiraštume susitarimą, mūsų valstybės turėtų geresnės galimybės patekti į Taivano rinkas. Be to būtų užtikrinta geresnė Europos bendrovių intelektinės nusavybės teisų apsauga. Taivano administracija ėmėsi visų įmanomų priemonių šiame fronte, vis tik tai dar lieka labai daugą nuveikti. Ačiū, toliau ponas Lyzek. Dziękuję bardzo, panie przewodnicząca, panie komisarzu, szanowni państwo. Pewnie... Ačiū, e, ponė e, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Čia parlamente e, aš esu vienas iš tų, kurie neseniai galėjome apsilankyti Taivane patys. Ir kai buvome ten, pirmiausia, aš pamačiau, kad ten yra tikra demokratinė valstybė, turinti savo atstovus, turinti stambiausias politinės partijas ir tai patvirtina, kad iš tiesų toje valstybėje egzistuoja tikra konkurencija, tikra politinė demokratija ir e, geri rinkimai turime pripažinti, kad ne visose Azijos valstybėse taip yra. Ne visuomet mes e, tuos principus matome įgyvendinamus. Taip pat aš pamačiau, kad Taivanas yra techninių požiūrių labai pažengęs ir turi nepaprastai išsivyščiusią ekonomiką. Ir, e, ne, ir žinome, kad yra, jis, jis rengėsi pasirašyti susitarimą su Kinijos liaudės Respublika. Per pastarosius 12 mėnesių mes vis tik e, matėme, kad dešimtys e, Kinijos e, lėktuvų atplauk, atskrisdavo kasdienį taipėjų. Dešimtys tūkstančių kinų iš Kinijos liaudės Respublikos apsilankė Taivane. Šiandien tas ir toliau vyksta. Ir taip Taivano bendrovės e, pritraukia daug pinigų ir lygiai taip pat gali investuoti daug į Kinijos liaudės Respubliką. Mes e, sakome, kad ES yra viena iš stambiausių investuotojų Taivane. Mes e, turime suprasti, kad Kinija taip pat yra viena iš stambiausių eksportuotojų į Taivaną. E, tur, Turime suprasti, kad e, stambios bendrovės invest, iš Taivano investuoja savo pinigus į techniką Kinijoje. ES todėl turi stiprinti savo santykius su Taivanu. Tai atveria labai didelį potencialą ir ES, ir Taivanui. Dėkoju, ponė Lizek, toliau ponė Badijai Kučet. Pirmininkė komisijos nariai. Atsižvelgiant į tai, kad prekybiniai santykiai tarp ES ir Taivano suintensyvėjo per pastarį dešimtmetį, būtų tinkama ES sureaguoti į šios Azijos šalies e, siekį pasirašyti prekybinę sutartį su mumis. Tai sustiprintų ES parama šalies demokratinėms institucijoms po to, kai, e, buvo pasiraš, kai pasirašė sutartis tokiams šalims kaip Pietų Koreja. Taip pat pagilinti mūsų santykius, kuris yra abipusiai naudingas šal, abiejų šalių ekonomikoms ir ypač užtikrinti investicijų apsaugą ir prieigą prie rinkų. Intensyvesni priekybiniai santykiai, ypač informacijos ir ryšio technologijos rytie galėtų e, paskatinti mūsų, mūsų šalių ekonomikos augimą. E, žinoma, prekyba turi vykti laikantis tarptautinių standartų, taip pat reikia saistančių nuostatų opiais klausimais, aplinko, tokiais kaip aplinkos sauginiai ir socialiniai standartai bei įmonių socialinė atsakomybė. Pirmininkė, ačiū. Toliau ponas Graham Watson. Pirmininkė, E, paskutinės diskusijose kalbėjome apie ES pirmąjį susitarimą dėl tiesioginių užsienio investicijų po to, kai ši kai kompetencija šioje srityje buvo e, sukurta išskirtinai Europos Sąjungai. Ir e, ši sala, apie kurią kalbame, yra puikiai žinoma Europos Sąjungai, su jie prekiaujame daugybę metų ir dėl e, aiškių priežasčių šis Azijos tigras yra E, langas į tas rinkas. E, Taivanas yra laisva rinka, mes nuolatos palaikome dialogą, kalbame apie investicinius priekybinius klausimus, tačiau priekybos apimtis galėtų būti dar didesnis, potencialas yra milžiniškas. Komisija kalbėjo apie Europos vertybių sklaidą per Kinijos liaudės Respubliką. Sutartys leidžia mums tai daryti, paremant demokratišką Taivaną. Ir jei mes nusprendėme, kad dėrybos su Kinija e, atneš daugiau investicijų ir suintensyvins priekybą. Ta pati turėtume galvoti ir vertindami e, priekybą su Taivanu ir turėtume leisti Europos investicijų bankui ten investuoti. Todėl raginu komisiją pateikti paral, paralelinį panašų pasiūlymą dėl sutarties su Taivanu, kad taip užtikrintume didesnį investuotojų saugumą ir užtikrintume investicijų srauto kokybę ir testinumą. Ačiū, pirmininkė. E, pone Vatsanai, ar sutinkate sakyti pono Kazako klausimą pagal mėlynąją kortelę? Jei taip, prašau žodis ponui Kazak. Sere Vatsonai. Sere Grėmai Vatsonai, Jūs puikiai pažįstate Kiniją ir žinote, kaip svarbu mums siekti intensyvesnių santykių su Taivanu prekybos srityje. Bet jūs žinote, kokia yra sudėtinga Taivano pozicija žemyninės Kinijos atžvilgių. Kaip Jūs manote, kaip Kinija sureaguos, jei ES ras tinkamiausią sprendimą tobulinti santykius su e, Taivanu? Ar Jūs manote, kad mums reikėtų baimintis žemyninės Kinijos reakcijos ar atsako į šią situaciją? Pirmininkė, mano senas draugas ponas Kazak. E, kalba apie tai, kas be bejonė, ko dar be bejonės baiminasi kai kurių šalių lyderiai Europos Sąjungoje. Tačiau turime būti drąsus. Kinija neprieštarauja prekybai su Taivanu, todėl ji e, neturėtų kelti e, kažkokių e, prieštaravimų tokiai sutarčiai. Mes esame suinteresuoti savo vertybių sklaida, tai yra prekiauti su visomis šalimis ir e, E, ypač su tomis šalimis, demokratiškomis valstybėmis, su kurias mus sieja daugybė dalykų. Ponas Fielneris. Ačiū, ponė pirmininkė. Laisvosios prekybos susitarimą jau pasirašėme su Pietų Koreja, su Japonija ir mes dabar matome, kad pigesnės prekės pasiekė Švedijos vartotojus O Taivanas yra moderni demokratija, yra viena iš svarbiausių priegybos partnerių ir mes neturime susitarimo. Kyla klausimas, kodėl? Aš įtariu, kad tai yra susijęs su baime. Bijome Kinijos komunistų partijos reakcijas, nes oficialiai Pekino akimis Taivanas neegzistuoja. Ir e, sakoma, kad tai yra tik tai e, bendruomenę, e, kuri dalyvauja pasaulio sveikybos organizacijoje ar kitur. Bet e, žinome, kad nebūtina pripažinti tą valstybę. Naujoji Zelandija pripažino ją, yra kitų investicinių susitarimų. Jeigu mes pasitikėsime Taivanu, tai mes turbūt e, turėtume suprasti, kad jeigu jis suprastų, kad jo santykiams su Kinė iškyla grėsmė, tai jis pradėti diskutuoti su ES net nepradėtų dirbti. Jeigu uh, norime, uh, kad Taivanas e, nesusidurtų su didesniais sunkumais, tai neturime jo stumti į dėrybas su stambiausiais partneriais. Mes negalime užkirsti kelio Taivanui patekti į stambiausias pasaulio rinkas. Dabar mes tarsi nesuvokiame, kad šalia jo egzistuojanti stambi diktatūra neleidžia jam pakankamai demokratiškai uh, E, egzistuoti. Čia mes kalbame apie moralinio pobūdžio dominuojančius klausimus. Ir Taivano, ir mūsų pačių labui mes turėtume pagalvoti apie dėrybas dėl ambicingo prekybos susitarimo. Ir aš manau, kad didžiausia kliūtis tai pasiekti yra mūsų pačių baimė. Dėkoju toliau kolega Kuta. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Mes visi sutarėme, kad reikia gerinti ES ir Azijos žemynų šalių santykius per prekybos susitarimus. E, tokios šalis kaip e, Koreja, e, Vietnamas, Taivanas turėtų, turėtų būti su, su jomis gerinami santykiai mes negalime izoliuoti atitinkamų teritorijų, užkertant joms kelią į tam tikrą ekonominę naudą. E, Europos Sąjunga turi nepamiršti e, taip pat tarptautinių taisyklių, nes e, pagal tarptautinės taisyklės Taivanas gali pasirašyti dvišalius dvi susitarimus ir jisai turi tokių 19 susitarimų su Kinėje ir virš 30 susitarimų su kitomis šalimis. Aš manau, kad reikia gerinti santykius tarp ES ir Taivano. Dėkoju toliau kolega Dies Demera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taivanas yra 18 pasaulyje ekonominė jėga pasaulyje. Todėl ES ir Taivano priekybiniai ryšiai yra labai svarbus. E, pastaruoju metu tie priekybos santykiai gerėja. Ir e, mes, e, tačiau juos turėtume dar labiau intensyvinti ir turime nepamiršti ne tik ekonominio faktoriaus, turime nepamiršti ir kitų normų, pavyzdžiui, kaip demokratijos standartų. Ir svarbu, kad e, Taivanas būtų mūsų strateginis partneris, todėl aš norėčiau paraginti komisarą Degucht e, pradėti dėrybą su Taivanu dėl investicijų ir prekybos susitarimų. Pateiksiu keletą duomenų. 2012 metais Taivanas tapo pilna teisų PPO nariu. E, Taip pat mes šioje salėje esame patvirtinę vizų, e, vizų režimo supaprastinimą. E, taip pat jis yra pasirašęs yra pasirašęs e, atitinkamus susitarimus su Kinija. Taip pat e, reikia nepamiršti susitarimų su JAV. Taip pat turime nepamiršti taip pat ir diplomatinių santykių. Pone pirmininkė, ponės ir ponai, Taivanas su Panama, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragva E, yra pasirašęs e, prekybinius susitarimus, todėl atsižvelgiant į tą faktą yra ypač svarbu, kad komisija kiek įmanoma greičiau pradėtų dėrybas su Taivanu dėl prekybos ir investicijų susitarimų. Dėkoju, man atrodo, kad kolegos Luhan nėra, tai tuomet skelbiu e, spontaniškų pasisakymų procedūrą. Ponas Luhan, jeigu jis ateis, jis galės pasisakyti vėliau. Sutiksiu žodį kolegai Keli. Ultron, ryš. Ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi e, tuo, kad galiu pasisakyti šią temą. Šiandien e, puikiai e, klausimą išmanotis ponas Tenukas pasakė viską, aptardamas Taivano pasiektą pažangą. Jis kalbėjo apie to šalies finansinį dinamizmą, Taivano ekonominį stebuklą ir teigia, kad e, prekybinių ekonominių santykių su ta šalimi gerinimas yra logiškas. Ir taip ir yra. Ir laikas tai daryti dabar yra tinkamas. E, turime tai daryti taip pat ir svarstydami savo santykius su Kinija tai nėra viena kitam prieštaraujantis dalykai. Galime siekti gerinti santykius su abiem šalimims, ypač priekybos rytyje. Taip pat turime nepamiršti, kad Taivanas puoselėja tuos pačius demokratijos principus kaip ir mes. Todėl mums tenka pareiga padėti tai šaliai ir šiuo požiūriu. Džiugiuosi tuo, kad šiandien e, vakare čia apie tai kalbame. Ačiū toliau, ponė Morvai. Dėkoju, gerbiami kolegos. Jeigu jūs išeitumėte pasivaikščioti puikiame mieste Budapešte, jeigu aplankytumėte Vengrijos sostinę, jūs pamatytumėte vieną liūdną dalyką - daug tuščių parduotuvių. Be vitrinų, tai yra parduotuvių su tuščiamis vitrinomis, daug smulkių įvokių, įmonių, kurios bankrutavo, daug šeimos įmonių kurios bankrutavo ir dėl to iškyla grėsmė visos šeimos išgyvenimui. E, kokia yra to, viso to priežastis? Tos įmonės neatsilaikė konkurencinėje kovoje. E, jos neatsilaikė prieš didžiuosius tarptautinius prekybinius tinklus, nes tokios smulkios įmonės yra per silpnos yra vis daugiau didesnių ir mažesnių įmonių, kurios įveža daug produkt, produkcijos iš Azijos. Tai dažniausiai yra prastos kokybės produktai. Kai kurios e, Vengrijos e, smulkiosios įmonės negalėjo išsilaikyti būtent dėl tokios produkcijos. Aišku, minutės neužtenka apie tai pasakyti, bet norėčiau pasakyti, kad jeigu ES kalba apie priekybos ryšius ir jeigu mes diskutuojame apie tai, tai nepamirškime smulkių įmonių interesų. Dėkoju, norėčiau visų paprašyti laikytis laiko limito. Kolega Kukan. Dėkuojam pekne. Taivan je sėdmi največ... Dėkoju, ponė pirmininkė. Taivanas yra e, septintoji pagal prekybos apimtis ES partnerė Azijoje. Todėl e, geresni, geresniai prekybiniai ryšiai yra e, abi, mūsų abipusis interesas. Manau, kad reikia stabilizuoti santykius su Taivanu ir stabilizuoti santykiai tarp Taivano ir Kinijos padeda ES e, išplėsti savo veiklos rytis e, Azijos šalise. Taip pat turime turėti omenyje, kad ES turėtų geriau pasinaudoti Taivano pažanga e, technologijų srityje. E, Slovakijos patirtis rodo, kad e, Taivano investicijos e, yra susijusios su didesnė pridėtinė verte, todėl mes turėtume ieškoti būdų, kaip būtų galima dėrėtis dėl atitinkamų sustarimų pasirašymo. Dėkoju toliau kolega Brons. Ačiū. Europos Sąjunga su Kinėje turi priekybos deficitą, bet paslaugų perteklių. Junktinė karalystė turi gana didelį e, priekybos deficitą, maždaug 3 prie 1 su Taivanu. Ir e, tai kelia grėsmę Britanijos pramoniai. Paslaugų perteklius kiekvienais metais mažėja. Junktinės karalystės investicijos į Taivaną e, E, yra labai nedidelės lyginant su Taivano investicijomis e, į Jungtinę karalystę. Mm, koeficientas yra maždaug 4 prie 1. Ir atrodo, kad mes finansuojame konkurenciją iš Taivano, jeigu ją investuojame. Be to, e, valstybės, kurios investuoja į mažų atlyginimų valstybės rytuose, taip pat kenkia mūsų pačių pramonės konkurencingumui. Mes turime suprasti, kad uh, E, pasaulio priekybos organizacijos tikslus Taivanas e, įgyvendina ir siekia e, atviros priekybos visame pasaulyje. Ir atrodo, kad dabar ES siekia ne savo tikslų, o pasaulio tikslų. Tai, Ačiū ir paskutinis kolega Bilan. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Tajwan wyraził gotowość negocjacji dwustronnych. Dėkoju, ponė pirmininkė. Taivanas pareiškė, kad jis yra pasirengęs dėrėtis dėl dvišalės, dvišalio susitarimo. Nors Taivanas nepripažįstamas kaip suvereni valstybė, tačiau manau vis tiek, kad tai turėtų tarnauti mūsų interesams, nes mes negalime savo santykių su Pekinu e, plėtoti e, Taipėjaus sąskaitą. E, svarbu, kad ES ir Taivano prekybos ryšiai būtų intensyvesni. E, nes tokiu būdu mes galėtume papildyti e, savo susitarimą e, su Pekinu, arba tai galėtų būti net alternatyva. Taip pat svarbus klausimas yra demokratinės valstybės principas ir pluralizmo principas. Dėl aš e, pasisakau už ES ir Taivano priekybos ryšių gilinimus. Taip pat reikia kalbėti apie tokias nuostatas kaip investicijų apsauga ypač e, kai galvojame apie tai, kiek Taivanas yra pasiekęs modernių technologijų srityje. Dėkoju, dabar žodis suteikiamas e, ponui komisarui Degucht. Ačiū, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai, nes e, mūsų politika aptariamųjų klausimų E, jau savo žanginėje kalboje aptariau. Ir aš dabar tik galiu pasakyti, kad mes e, savo pozicijas formuojame visiškai e, nepriklausomai, galvojame apie gerovę ES ir jos piliečiams. Aš aiškiai galiu pasakyti, kad mes nesišalinsime dėrybų su Taivanu dėl to, kad Kinijos liaudės Respublika pasisako prieš. Tai yra mūsų suvereni teisė. Kita vertus, Yra kitų kriterijų, kurie e, taip pat yra reikšmingi. Ir tai yra dėrybų su e, Taivanu santykinis potencialas. Ir mes turime galvoti apie kokybinius pasirinkimus. Galiu pasakyti, kad šiandien ištekliai yra iš tiesų išnaudoti. Ir e, tai galime švelniai formuluodami pasakyti, bet jokių būdų mes nenorime pasakyti, kad e, dėrybos dėl investicijų sutarties apims ir galimybės patekti į rinką. Tas klausimas bus aptartas šiek tiek vėliau. Aš aiškiai suprantu, ką parlamentas man nori pasakyti. Beveik vienbalsiai Europos parlamentas e, remia e, mintį, kad santykiai su Taivanu turi būti glaudesni. Ir mes be bejonės apie tai galvosime svarstydami šį klausimą komisijai. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση έληξε. Το Προεδρείο έχει λάβει μία... Dėkoju, baigėme diskusijas šią temą. Yra parengtas rezoliucijos projektas šią temą, o balsuosime rytoj 11 val. 30 min. Dabar kitas darbo atvarkės punktas.